Ačiū, ponia Gorniš. E, dabar balsuosime dėl Dudos pranešimo, e, dėl apsaugos priemonių numatyto Europos ekonominės bendrijos ir Šveicarijos konfederacijos sustarime. Vardinis balsavimas pradedamas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Priimta. Kitas klausimas. Pranešimas mano savobodos. Europos konvencija dėl sąlyginę prieigą grindžiamų paslaugų ir sąlyginės prieigos paslaugų teisinės apsaugos. Vardinis balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Priimta. Kitas pranešimas. E, ne, ponas Verhofštatas. Suteiksiu žodį Jums. Labai ačiū. Pirmiausia, noriu atsiprašyti visų kolegų, e, kad paprašiau žodžio dėl pono Ospaskiko imuniteto panaikinimo, tačiau Ospaskikas atsintė laišką ponui Šulsui ir aš noriu paprašyti perduoti šį, klaus, šį laišką e, Teisės reikalų komitetui. Reikalas toks, Teisės reikalų komitete buvo nagrinėjami du sakiniai, kuriuos Uspaskikas pasakė, minėdamas apie teisės saugos institucijas. Tačiau e, šie sakiniai buvo tiesiog išimti iš konteksto, nes iš esmės tai, ką jis sako, jis daro nuorodą į tai, ką Lietuvos Respublikos prezidentas ar prezidentė e, kalbėjo apie teisėsaugą. Todėl aš prašau e, perduoti šį Uspaskicho prašymą, kad Teisės reikalų komitetas išklausytų ne tuos du sakinius, o visą kontekstą ir primtų sprendimą. Kolegos, kas, nori, kas už, pakelkite rankas. Pasisakykite. Ďakujem veľmi pekne. My budeme v prípade... Ačiū. E, šiuo Uspaskicho atveju mes balsuosime dėl jo imuniteto. Ir mes kalbame apie žodžius, apie sakinius. Labai svarbu tai, kad Europos parlamento narys negali būti nubaustas už, jo, už savo pasisakymu. E, tai ir yra jo imuniteto esmė. Ačiū. Ar kas nors norėtų pasisakyti prieš? Prašau. Pone Ferreira. Grazie, prezidente. In qualità di... Ačiū, pone pirmininkė. Aš buvau šio pranešimo pranešėja ir noriu pabrėžti, kad mes labai nuodugniai gilinomės į šią temą e, Teisės reikalų komitete. E, esmė ta, kad Europos parlamento nario vaidmuo yra analizuojama šiuo atveju pono Uspaskicho. Mes nemanome, kad teisinga yra e, leisti palikti Uspaskicho imunitetą, todėl kad jis um, apšmeižė teisėsaugą ir mūsų sprendimas nesusijęs su jo mandatu yra fumus persekucionis atvejis. Norėčiau paprašyti balsuoti. Pakelkite rankas, kas už šį sprendimą. Prieš. Susilaikę. Gal patikrinkime. Balsuojame dėl pono Ferhofštato prašymo. Balsavimas baigiamas. It's rejected. Prašymas atmestas. Balsuosime dėl pranešimo, kas už prieš susilaikę priimta. Kitas klausimas tai yra ponios Hautalos pranešimas, prašymas atšaukti parlamento nario Žeromo Lavrijo imunitetą, kas už, prieš, susilaikę, priimta. Kitas praš, pranešimas pono Krisogonos pranešimas, prašymas atšaukti parlamento nario Janušo Korvino Mikė imunitetą, kas už, prieš, susilaikę, priimta. Kitas e, pono Duda pranešimas, prašymas atšaukti parlamento nario Teodoroso Zagorakiso imunitetą, kas už, prieš, susilaikę, priimta. Kitas klausimas – prašymas kreiptis į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetą dėl konsultacijos dėl ES veikimo gerinimo, remiantis Lisabono sutarties e, galimybėmis. Kas už? Prieš? Susilaikę. Priimta. Kitas klausimas – taip pat prašymas kreiptis į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetą dėl konsultacijos dėl galimų ES institucinės struktūros pokyčių, ir koregavimu, kas už, prieš, susilaikę, priimta. Prašymas kreiptis į regionų komitetą dėl konsultacijos, dėl ES veikimo gerinimo, lemiantis Lisabonos starties galimybėmis, kas už prieš susilaikę, priimta. Ir dar vienas prašymas kreiptis į regionų komitetą dėl konsultacijos, dėl galimų ES institucinės struktūros pokyčių ir koregavimų. Kas už? Prieš susilaikę. Priimta. Bye, Mrs. Toliau, Neuvenhuizen pranešimas indeksai, kurie kaip lyginamieji indeksai naudojami finansinėse priemonėse ir finansinėse sutartyse. Kolegos, balsuosime dėl pakeitimų pagal atskirus balsavimo prašymus. Balsuosime dėl viso teksto, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Turime patikrinti. Big majority. Didelė dauguma. Vote is closed. Adapted. Priimta. 16 konstatuojamoji dalis. Buvo balsuojama ir jūs balsavimo metu politinių požiūrių pakomentavote klausimą. Nemanau, kad tai teisinga. Next point, recital 16. Toliau. Vardinis balsavimas dėl 16 konstatuojamos dalies. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta antros straipsnio antra dalis dviem dalimis. Pirma dalis bar, vardinis balsavimas. Pradedame. Baigiame balsuoti. Priimta antra dalis. Balsuojame vardiniu būdu. Baigiame balsuoti. Priimta Antras straipsnis 2a dalis. Balsuojame vardiniu būdu dėl pirmos dalies. Baigime balsuoti. Antra dalis. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. 13 straipsnio pirma dalis, dviem dalimis, varnis balsavimas. Pradedame dėl pirmosios dalies. Baigiame balsuoti. Priimta antra dalis, varnis balsavimas. Pradedame. Baigiame balsuoti. Priimta. 15 straipsnis. Pradedame. Vardinis balsavimas. Baigiame balsuoti. Priimta. 18 straipsnio išbraukimas. Pradėme balsuoti vardiniu būdu. Baigiame balsuoti. Priimta. Balsavimas dėl komisijos pasiūlymo. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. Suteiksiu žodį pranešėjai. Poniai Novenhuizen, jums suteikiama žodis. Mikrofonas veikia. Ir aš noriu paprašyti atidėti balsavimą dėl reglamento projekto, nes pagal 61 straipsnio antrą dalį, aš kalbu apie darbo tvarkos taisyklės, tai įmanoma. Pirmininkė, balsuosime dėl prašymo atidėti. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. Toliau, kitas klausimas. Silva Pereira pranešimas, vystimosi finansavimas. Šešta pastraipa dviem dalimis. Kas už pirmąją? Prieš. Susilaikė priimta. Antroji dalis. Kas už? Prieš susilaikė priimta. Aštunta pastraipa. Dvi dalys. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. Antroji dalis. Kas už? Prieš susilaikė, atmesta. Tikriname. Baigiame balsuoti. Primta. Atsiprašau, suklydau. 14 paragrafas. Pirmas pakeitimas. Kas už? Prieš. susilaikė. Primta. 26 paragrafas, dvi dalis, dėl pirmosios, kas už, prieš, susilaikė, priimta, antra dalis, kas už, prieš, susilaikė, priimta, 28 paragrafas, dvi dalis, prieš susilaikė priimta. Antra dalis, kas už prieš susilaikė priimta. 30 paragrafas, dvi dalis. Dėl pirmosios, kas už prieš susilaikė priimta. Antra dalis, kas už? Pakelkite rankas, kas prieš? Prieš. Turime patikrinti. Baigiame balsuoti. Priimta. 38 paragrafas, 3 dalys. Dėl pirmosios, kas už? Prieš. Priimta. Antra dalis. Už. Prieš. Susilaikę. Priimta. Trečia dalis. Už. Prieš. Susilaikę. Priimta. Dėl visos rezoliucijos balsuojame varnių būdu. Pradedame. Baigiame balsuoti. Priimta. Kitas klausimas. Ir sveikiname pranešėją. Kitas klausimas. Pedičinį pranešimas. Saugesnė sveikatos priežiūra Europoje. Penktas paragrafas, pirmas pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. Antra dalis atkrenta. Toliau šeštas paragrafas. Dvi dalis dėl pirmosios. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. Antra dalis. Kas už? Kelkite rankas prieš. Susilaikę turime patikrinti. Baigiame balsuoti. Priimta. 15 paragrafas C punktas, dvi dalis. Kas už pirmąją? Kas už? Prieš. Susilaikė. Man rodos priimta. Antroji dalis. Kas už? Už. Pakelkite rankas. Prieš. Atmesta. 18 paragrafas. Kas už? Kas už? Atsimtas prašymas balsuoti vardiniu būdu, kolegos. Taigi, dar kartą, kas už? Prieš. Susilaikė prie. 47 paragrafas, pirma dalis, kas už? Prieš. Susilaikė, primta. Antra dalis, kas už? Prieš. Susilaikė, primta. 48, dvi dalis, kas už pirmąją? Prieš susilaikė priimta. Dėl antros dalies. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 62 paragrafas, 3 dalys. Pirma. Kas už? Prieš. Susilaikė. Antra dalis. Kas už? Prieš susilaikę. Tikrinsime. Baigiame balsuoti. Atmesta. Trečia dalis. Atkrenta. Trečia dalis. Kas už? prieš susilaikė priimta. 63 paragrafas P punktas, kas už prieš susilaikė priimta. 64 paragrafas, kas už prieš susilaikė priimta atmesta. Turime patikrinti. Baigiame balsuoti. Priimta. 67 paragrafas B punktas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patikrinsime. Baigiame balsuoti. Priimta 67 punktas C, dvi dalys. Dėl pirmosios, kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. Dėl antrosios, kas už? prieš susilaikę priimta. Tikrinsime. Rezultat. What is closed? Baigiame balsuoti. Priimta. Šešiasdešimt septintas F e punktas, dvi dalys, dėl pirmosios, kas už. Prieš. Susilaikė priimta. Antra dalis, kas už. Prieš. Susilaikė. Priimta. 71 paragrafas, kas už. Prieš. Susilaikė. Tikrinsime. Vote is closed. Baigiame balsuoti. Atmesta. 72 paragrafas. Dvi dalys. Dėl pirmosios. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. Antra dalis. Už. Prieš. Susilaikė. Turime patikrinti. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. 73 dvi dalys. Dėl pirmos, kas už? Prieš. Susilaikę. Priimta. Antra dalis, kas už? prieš susilaikę priimta. Tikrinsime. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Primta. 79 dvi dalys. Dėl pirmos kas už. Prieš susilaikė. Priimta. Antra dalis. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. Tekstas po 80-ojo. Pakeitimas, vardinis balsavimas. Pradedame. Baigiame. Priimta. AB konstatuojamai dalis, kas už prieš susilaikę. Priimta konstatuojam dalis AI, kas už prieš susilaikę. Tikrinsime. Priimta AAC konstatuojamoji dalis. Kas už? Prieš. Susilaikę. Tikrinsime. Baigiame balsuoti. Atmesta. Balsuojame dėl visos rezoliucijos. Vardinis balsavimas. Pradedame. Baigiame balsuoti. Priimta. Sveikiname pranešėją. Kitas klausimas. Debaker pranešimas. MBI ekologiškai tvaraus augimo galimybės. Septintoji dalis, dvi dalis, kas už pirmąją dalį, prieš, susilaikę, priimta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaikę, priimta. Vienuolikta dalis, dvi dalis, kas už pirmąją dalį, prieš, susilaikę, priimta priimta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Penkiolikta dalis, trys dalis. Pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Antra dalis, kas už, prieš, susilaikė, pasitikrinsime. Baigiame balsuoti. Atmesta. Kas už trečiąją dalį? Prieš susilaikė priimta. 29 paragrafas. Kas už prieš susilaikė priimta. 31 pastraipa. Kas už prieš susilaikė, atmesta. Pasitikrinsime. Baigiame balsuoti. Priimta. 32 pastraipa. Balsuojame vardiniu būdu. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. 33 pastraipa trečioje, 3 dalis. Kas už pirmąją dalį? Prieš susilaikė, priimta. Antroji dalis kas už, prieš susilaikė, priimta. Trečioji dalis kas už, prieš susilaikė, priimta Priimta. 34 pastraipa, 3 dalis. Kas už pirmąją dalį? Prieš susilaikė. Priimta. Antroji dalis, vardins balsavimas. Pradedame. Baigiame balsuoti. Priimta. Trečioji dalis, kas už? Prieš susilaikė, priimta. 35 pastraipa, keturios dalis, kas už pirmąją dalį, prieš, susilaikė, priimta, už, prieš, susilaikė, priimta. Trečioji dalis, kas už, prieš, susilaikė, priimta Pasitikrinsime. Priimta. 36. Ketvirtoji dalis. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 36 pastraipa. Dvi dalis. Už pirmąją dalį. Kas? prieš susilaikę priimta. Antroji dalis kas už, prieš susilaikę priimta. 37 pastraipa, dvi dalis. Pirmoji dalis kas už, prieš susilaikę priimta. Antroji dalis kas už, prieš susilaikę priimta. 40, 39 pastraipa, dvi dalys, kas už pirmąją dalį, prieš, susilaikė, priimta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 42 pastraipą pasitikrinsime. Pasitikrinsime dėl antrosios dalys 39 pastraipos. Baigiame balsuoti. Atmesta. 42 pastraipa. Kas už? Prieš? Susilaikė? Priimta. C konstituojimo dalis dvi dalis. Kas už pirmąją dalį? Prieš. Susilaikė. Priimta. Antroji dalis. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. E konstatuojimo dalis. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. K konstatuojimo dalis. Kas už? Pirmąją dalį prieš susilaikė priimta. Antroji dalis kas už, prieš susilaikė priimta. Rekons... Konstituojimo dalis kas už, prieš susilaikė priimta. Antroji dalis kas už, prieš susilaikė priimta. Trečioji dalis. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. Balsuojame dėl visos rezoliucijos. Vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Vote is closed. Baigiame balsuoti. Priimta. Ačiū visiems balsavusiems parlamento nariams už jų pagalbą. Tai buvo pirmoji balsavimo sesija. Ačiū. Uh, Kolegos, dabar prasidės balsų aiškinimas. Pirmasis pranešimas yra Kora van Nieuwenhuizen dėl lyginamųjų finansinių kontraktų indeksų. I give the floor. Um... Žodį suteiksiu poniai Gil. Uh, Pone pirmininkė, dėkoju.